Mes chers collègues, nous allons commencer, s'il vous plaît. Nous allons continuer euh, les auditions que Tęskime klausimus, kuriuos pradėjome ryte. Tęskime juos šiandien po pietų. Džiaugiamės mūsų tarpe matydami poną Rikardą Dansinį kuris yra Italijos e, transporto infrastruktūros viceministras. Dėkojame, kad atvykote, priimėte mūsų kvietimą. Priminsiu kolegoms kelias taisyklės. E, turėti elektroniniu paštu gauti klausimų, klausimyną ir atsakymų užduotus klausimus Italijos infrastruktūros ir transporto ministrui. Atsakymai yra jūsų dokumentų aplankose, kurie buvo išdalinti prieš posėdį. Be užuolankų noriu pasakyti, kad e, dėkoju sekretariato darbuotojams už tą neformalų vertimą. <clears throat> nes šis darbas taip pat reikalauja nemažai laiko. Esame numatę, kad šis klausimas truks valandą 40 minučių po jūsų įžanginės kalbos, ponė viceministrė. Mili kolegos, įprasta tvarka galėsite užduoti klausimus. Uh, tai vadinamoji ping-pongo principų, kuomet atsakymai bus pateikiami po kiekvieno klausimo. Pirmieji klausimus galės užduoti komiteto pranešėjai, po to galės klausti kiekvienos politinės frakcijos atstovai. Klausimo laikas arba maksimali trukmė yra ir atsakymo 5 minutės, minutė klausimų 4 minutės atsakymui. Turėsite galimybę nutraukti mūsų svečią, užduodami papildomus klausimus, ne viršijant nustatyto kalbėjimo laiko per daug, kadangi aš esu nauja laiko valdovė šiandien ir mūsų nėra labai daug, tai elgsiuosi šiek tiek e, nuolaidžiau ribodama jūsų kalbėjimo laiką, na ir po to dar bus antrasis klausimų atsakymų turas. Jam numatyta daugiausiai 45 minutės ir klausimo atsakymo laikas sutrumpės jame iki 3 minučių. Taigi dabar, mėly kolegos, noriu paraginti, kadangi laiko turime. Tai galite užduoti daugiau klausimų, jeigu to pageidaujate. Ačiū už dalyvavimą. Dabar galėsime pradėti nuo pono transporto infrastruktūros viceministro Rikardo Nansinį. Jūs užimate šios pareigas nuo 2014 vasario mėnesio. Ačiū, kad atvykote, primėte mūsų emis komiteto kvietimą. E, jūs mums e, papasakosite apie tai, kaip ES teisės aktai dėl transporto priemonių taršos yra gyvendinami Italijoje. Jums e, skiriame dabar 10-15 minučių įžangai, kaip ir buvo numatyta ir dabar Steigsiu Jums galimybę dar kartą dėkodama, kad atvykote pristatyti Italijos veiksmus šioje srityje. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti kolegams dalyvaujantiems posėdėje už tai, kad atvyko. Ačiū, kad pakvietėte Italijos vyriausybės atstovus dalyvauti šiame klausime. Aš iš karto Pradėsiu kalbėti be žvalgų. Prieš kelias mėnesius Italijos vyriausybės atstovai jau dalyvavo panašiame posėdyje. Dalyvavo vieno generalinio direktorato atstovas, taip pat klausimai buvo pateikti raštu, taigi galiu dabar perėti prie reikalo esmės. Savo įžangoje Italijos infrastruktūros transporto ministerija bei e, krovininių transporto priemonių generalinis direktoratas yra atsakingas už e, transporto priemonių registraciją, leidimų naudoti išdavimą. Ir tai yra valstybinė organizacija <clears throat> automobilio e, tipų registracijos mm, užsimame klausimais. Jeigu turite techninio pobūdžio klausimų, tai man padės kolegos esantys sėdintis man iš kairės. Ponas Erarijo ir jis jau lankėsi jūsų komitete rudenį ir jau atsakė kai kurios jūsų klausimus. Taip pat Jums buvo pateikta ataskaita apie bandymų duomenis Italijoje ir mes dabar manome, kad vasario kovo mėnesį galėsime jums pateikti atnaujintą ataskaitą apie dabar vykdomus automobilių bandymus, transporto priemonių bandymus. Turiu pasakyti, kad esu šiek tiek nustebęs nustebęs dėl to, kad e, Italijos vyriausybė <clears throat> nuolat sulaukia iš Vokietijos atitinkamo tarnybų, pažeisdama tam tikrus Europos Sąjungos teisės aktus ir pateikdama mums atitinkamus reikalavimus. Aš noriu dabar Pabrėžti galite dalykų, pateikti jums kai kurios e, atsakymus. Klausimas susijęs su tarša čia yra esminės. Svarbos e, kilus dizelgeito skandalui buvo atlikti tam tikri testai, bandymai ir buvo testuojami automobiliai didžiąją dalimi iš Italijos bandymų rezultatai parodė, kad e, Euro 5 taršos reikalavimas turintis atitikti automobiliai <clears throat> neturi jokių <clears throat> išderinimo prietaisų, tačiau azoto oksidų tarša šitų automobilių yra didesnė atliekant bandymus realiamis vairavimo sąlygomis, o ne laboratorinėmis vairavimo sąlygomis. <clears throat> Gamintojai pateikė paaiškinimą, kad tokie skirtumai kyla dėl to, kad būtina apsaugoti e, variklius neapšilusius e, pačioje ciklo pradžioje. Strategijos, apie kurias mes kalbame šiuo metu, yra priimtinos pagal 1007 ir 715 direktyvą, e, kuri galioja transporto priemonėms, kuriams e, yra taikomi Euro 5 ir Euro 6 taršos reikalavimai. Po to, kai buvo pradėta vykdyti atinkama informacinė <clears throat> kampanija, kilus dizelgeito skandalai. <clears throat> Ir kai kuriuose valstybėse narėse buvo testuojami nepriklausomų E, testavimo institutų e, automobiliai pasitelkus nepriklausomas, e, tačiau bendrės teisės nepažeidžiančias testavimo priemonės ir strategijas, ypač automobiliai turintys atitikti Euro 5 taršos reikalavimus. Mes esame įsitikinę, kad šiuo metu nekyla jokių abejonių remiantis testavimo rezultatais <clears throat> dėl to, kad vadovaujantis galiojančią teisę nebuvo galima kaltinti nei vienos tuo metu bandytos transporto priemonės dėl nelegaliai joje įrengtų išderinimo prietaisų. Tuo buvo nustatyta tinkama metodika, pagal kurią reikėtų įprastinėmis vairavimo sąlygomis vykdyti atitinkamus bandymus. Gamintojai nuo šių metų <clears throat> e, rugsėjo pirmos dienos pagal naują reglamentą reklamas turės vykdyti bandymus tipo patvirtinimo realiamis vairavimo sąlygomis ir taip pat e, pri, at, e, paviešinti savo strategijas atitinkamas taršos mažinimo AIS ir BIS. Europos komisijos atitinkamas komitetas gruodžio 20 dieną pritarė trečiam vairavimo realiomis sąlygomis paketui pagal kurį bus matuojama ne tik azoto oksidų tarša realiomis sąlygomis, tačiau taip pat ir skaičiuojama, kiek išmetama kietųjų dalelių į aplinką. Taip pat komisija VLTP <clears throat> patvirtino naują VLTP procedūrą testavimo, tai yra testavimo laboratorijose procedūrą, kuri atitinka praktiškai realias vairavimo sąlygas. Šiuo metu taryba ir parlamentas svarsto šį komisijos pasiūlymą ir jį patvirtinus kompetentingos institucijos gaus prieigą prie atitinkamos informacijos susijusios su automobiliuose naudojama programinė įranga ir bus nustatytos tam tikros rinkos priežiūros priemonės. Atliekant parengiamuosius darbus, šio priemonių paketo įgyvendinimo buvo susitarta dėl dviejų etapų. Pirmasis etapas <clears throat> leis e, euro 6 e, e, reglamentą, taršos reglamentą reklamus atitinkamus automobilius lengviau pritaikyti naujiems reikalavimams. Atitikties koficijantas buvo nustatytas 2,5 vieno. Ir jam pritarė visos valstybės narės, išskyrus Niderlandus ir Čekiją, tai reiškia, kad buvo patvirtintas dviejų etapų šio pasiūlymo gyvendinimo tvarkaraštis ir tokiu būdu leista gamintojams atitinkamai pritaikyti <clears throat> gamintojams prie naujų reikalavimų savo gaminama produkcija, kai kurios valstybės narės netgi nustatė 1,4 koeficientą, kuris yra mažesnis, nereikalauja, griežtesnis, nereikalauja komisija. Italija tam taip pat pritarė, 17 metais turi įsigalioti vairavimo įprastomis sąlygomis testavimo reikalavimai, o tai ženkliai prisidės prie taršos mažinimo, azoto oksidų mažinimo Jeigu šios priemonės būtų dėlsimas įgyveninti, oro kokybė nuo to nukentėtų ir valstybės narės negalėtų pasiekti tų oro kokybės e, užtikrinimo tikslų, kurie yra numatyti. Baigdamas noriu pasakyti, kad e, šioje srityje teisė, kur žengia 7 mylė žingsnis į priekį, siekdama užtikrinti, kad tarša neviršytų nustatytų viršutinių e, aukščiausių ribų ir kad atitinkami bandymai automobilių būtų atliekami realiamis vairavimo sąlygomis. Mes tikimės, kad valstybės narės dės pastangas tam, kad kuo vienodžiau interpretuotų galiojančias taršos normas ir taikytų panašias strategijas siekiant užsibrėžtų taršos tikslų. Baigdamas noriu paminėti, pane pirmininkė, du aspektus. Pirmiausiai, jau pradžioje minėjau, kad e, tikimės, jog vasario pabaigoje, kovo pradžioje galėsime jums pateikti dokumentus, kurių prašėte. Šios dėl sos priežastis yra dviejopa. Veronos prokuratura pirmiausiai dar nėra paskelbusi <clears throat> septynių Volkswagen automobilių testavimo rezultatų po to, kai e, jų tipus patvirtino Vokietijos atitinkama testavimo tarnyba. Taip pat buvo testuojamas ir ketvirtasis modelis, kuris nebuvo testuojamas anksčiau ir dar laukiame atitinkamų testavimo rezultatai transporto priemonių testavimo centre turinė. Ir būtent ši tarnyba turi įgaliojimus vykdyti atitinkamus bandymus. Bandymai buvo atliekami mokslinėje laboratorijoje, kurie atitinka galiojančius IZO reikalavimus ir normas, taip kaip numatyta praktiniuose tipo patvirtinimo, transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimuose. Kaip minėjau, kai tik patys gausime atitinkamą informaciją, mielai ją pasidalinsime komiteto pirmininkė ir, ir visiems komiteto nariams. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Gerbiamas viceministrė, pradedame pirmąjį klausimų raundą. Pirmiausia, du mūsų pranešėjai. Ponas Gizek. Nedaugiau kaip. Galit kalbėti daugiau kaip penkias minutės, nes laiko turim. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie sind sehr großzügig. Ähm, das äh, kann man dann aus. Ačiū, pirmininkė. Už dosnumą galbūt, äh, tokia dosni dėl to, kad ką tik prasidėjo naujieji metai ponė Nančinį, e, Italijos transporto viceministrė, dėkoju, kad atvykote. Galbūt pirmiausiai techninio pobūdžio klausimą noriu užduoti. Gavome 16, tiksliau tikėjomės iš jūsų 16 metų tyrimo ataskaitos, gavome tik atitinkamą apžvalgą, o ne visą ataskaitą. Jūs kalbėjote apie papildomus tyrimus, ar suteiksite e, mums visapusišką techninio pobūdžio informaciją. Mes esame tyrimo komitetas ir vasario 28 dieną turėsime jau balsuoti, taigi būtų malonu dar iki to laiko gauti atitinkamą informaciją ir jeigu gausime ją vėliau po balsavimo, tai nebus mums naudinga. Taigi noriu paklausti, ar mes gausime visą, visus dokumentus ir taip pat noriu paklausti, kodėl negavome visos tyrimo ataskaitos, o tik jos ištraukas ar e, sutrumpinimus, e, apžvalgas, nes E, puikiai žinote, kad dažnai tokia atvykyla įtarimas, jog kažką bandoma nuslėpti. E, provo, e, signor prezidente. Gerbiamą pirmininkę, pabandykim išsklaidyti visas abejonės. Kaip jau sakiau savo komentarų pradžioje, aš sąmoningai išskiriau akcentus, savo akcentus. Noriu priminti, kad kai tik gausime duomenis, kai tik Italijos už, e, aplinkosaugos ministerija gaus informaciją, už šį dosiją atsakingas generalinis direktorius perteiks informaciją toliau. Kol kas tos informacijos neturime ir čia pirmiausia galvojame apie Veronos prokuratūros turimą informaciją, ten bus, e, iškils turbūt daug klausimų dėl tos prokuratūros kompetencijos. E, mes tikimės, kad galėsime pagreitinti mūsų vykdomą darbą ir Turino centre sprendžiamas dosie bus sutvarkytas. E, vasario 28 dieną galiu, gerbę pirmininkę ir šio komiteto nariai, įsipareigoju, šį darbą užbaigti ir kuo greičiau perteikti jums duomenis, kai tik juos turėsime. Tikrai tai bus iki vasario 28. Bet dar kartą kartoju, Veronos prokuratūros atsakomybėje esantis duomenis uh, ehm, mums yra neprieinami, mes dar nežinom, kaip e, galia bus paskirstyta, kaip kompetencijos bus paskirstytos ir pažiūrėsim, kaip bus vėliau. Ačiū pirmiausia už atsakymą. Jeigu prokuratūra jums leidžia duomenis uh, leis duomenys gauti, tai atsiųskit juos kuo greičiau iki 28. Antras klausimas, kuris buvo labai prieštaringai svarstamas šiame komitete, mano susitikė su komisijos Fiato atstovais ir esminės svarbos klausimas, kurį taip pat minėjote savo įžangoje. Tai yra praėjus 22 minutėms arba po dviejų minučių po testavimo laboratorijoje pabaigos e, išjungiama e, yra taršos mažinimo sistema, e, tai vadinama tam tikra modulacija. Kodėl su manimu taip elgtis yra legalu? Utilizzare un termine diverso <clears throat> da quello eh, che lei ha usato. Turbūt šis klausimas yra labiau retorinis. Jūs kalbate apie sistemos dezaktyvavimą. Emisijų kontrolės sistema, kurią taiko Fiatas ir Chrysleris, neleidžia dezaktyvuoti jos e, po 22 minučių veikimo, variklio veikimo. Anksčiau žymiai ta sistema turi būti pakeista. Anksčiau esame kalbėję apie tai, kaip e, variklis turi būti apsaugotas nuo bet kokių e, rizikos faktorių ir galimos žalos. Uh, Manau, kad tokia nuostata yra visiškai suprantama. Aš jūs trumpai nutrauksiu. Kuri variklio dalis yra, ta prasme, apsaugota? Ir kaip mes galim kalbėti apie variklio apsaugą e, išjungus kažkokius prietaisus? Ar tai e, reiškia, kad emisijų skaičius sumažės? Jūs atrodo e, geriau norit apsaugoti variklį negu žmogaus sveikatą, ar aš neteisingai suprantu? Beh, è una domanda, eh, lascerei la risposta al dottore Rario. Um... Ehm, Leisiu savo kolegai atsakyti šį klausimą, nes aš e, ne tiek daug techninių detalių nežinau. Jeigu būčiau e, sveikatos apsaugos ministras, irgi negalėčiau jums tiksliai pasakyti, kaip veikia ekografijos, pavyzdžiui, e, echografijos aparatas. Bet aš dabar žinau, dėl kokių priežasčių uh, e, taip e, buvo nustatyta kontrolė. Taigi, jeigu jūs nieko prieš, aš savo kolegai suteiksiu galimybę atsakyti jūsų techninį klausimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, <laughs> Aš e, papildysiu viceministrą. Galiu pasakyti, kad automobilių e, techninėje sistemoje yra dvi e, išmetamųjų dujų cirkuliavimo grandinės. Jeigu e, ir jokia sistema nėra dezaktyvuojama, yra tik tai ji pakeičiama šiek tiek. E, lapkričio ketvirtą dieną Europos komisijai mes pateikėm informaciją apie tai ir ten yra kalbama apie būtinybę apsaugoti uh, nuo taršos e, dėl e, galimų, galimo degimo ir per jį išsiskrenčių išmetamųjų dalelių variklis gali būti užblokuotas. E, todėl buvo nuspręsta koreguoti šiek tiek tą išmetimo cirkuliavimo sistemą. Ir buvo sukurta tokia sistema, kuri leistų išvengti variklio veikimo problemų kelyje. Modulacion, das... Ar teisingai supratau, kad dėl moduliavimo transporto priemonė tampa saugesnė, kokia dalimi padidėja azotoksidų išmetimas ir kiek padidėja pavojus sveikatai ir galėtumėte pasakyti. Secondo ipotesi che sono state avanzate pagal suformuluotas hipotezes Vokietijos tipo tvirtinimo agentūros kalba apie uh, dal, dalinį taršos padidėjimą. Kolegos, dabar perinam prie kito pranešėjo. Pone Gerbrandi, uh, Jūs irgi galite kalbėti ilgiau, negu jums skirta, bet ne per daug ilgai. Ačiū pirmininkė. Gerai būtų, jeigu kiekvienam posėdžiui būtų tai pirmininkaujama. Panas Vančinė, e, sveiki atvykę. Sveikinuosi su abiem e, svečiais. E, norėčiau pratesti Janskizėkės klausimus. Pirmiausia, techninė informacija apie variklio apsaugą. Ar tai jūsų uh, vertinimas, ar tai fiato nuomonė. Tai yra mūsų vertinimas. testavimo centrai, tu užsimantis. Yra pripažinti, naudojasi ISO standartais ir ministerijos um, atstovai stebi e, visą procesą. Jie turi e, atitinkamus įgaliojimus ir yra visiškai nepriklausomi nuo testavimo centrų, visiškai su jais niekaip nesusiję. Na ir anksčiau vyko techniniai klausimai. Mes e, apie tai pateikėme labai konkrečius atsakymus raštu. Bet šiandien štai jūs vėl grįžtate prie šio klausimo. Na, jūsų atsakymas aiškus, bet jūs sutinkate su manimi, kad e, šių teisės aktų tikslas yra užtikrinti švaresnį orą miestuose. Toks yra pagrindinis tikslas. Tai jeigu ši nukrypti leidžianti nuostata būtų taikoma kai kuriems mm, įrenginiams, kurie reikalingi varikliams saugoti, reikėtų galvoti galbūt apie alternatyvę technologiją, kurios atveju nereikėtų variklio išjungti. Mes iš savo tyrimų žinome, kad yra pakankamai rinkoje technologijų, kurios mm, leidžia mm, sumažinti emisijas. Kodėl Fiatui mes leidžiame e, naudoti tokias technologijas, kurios turi būti moduliuojamos po 22 minučių? Kodėl Fiatas e, neverčiamas naudoti kitų technologijų, kurių mm, moduliuoti nereikia? Nes e, tada jis tiesiog atitiktų emisijų ribas. Na, galiu labai aiškiai mm, pasakyti. Dieselgate skandalas dabar yra tarsi išplečiamas ir metamas šešėlis ant Italijos automobilių gamintojų. Jūs, aišku, pagristai tikitės labai konkrečių atsakymų, bet nebūtinai aš galiu ar turiu dabar atsakyti labai detaliai šį techninį klausimą. Kalbame apie neutralius standartus. Tai nėra standartai, kurie būtų priderinti, pritaikyti, kad būtų palankus e, kažkurioms, e, kažkuriems e, rinkos dalyviams. Be abejo, bus ir toliau siekiama gerinti oro kokybę, mažinti oro taršą. O Italijos vyriausybė tikrai tam visokiojopai pritarė. Mes norime užtikrinti stabilumą. Mes kūrėme elektrinių automobilių pakrovimo infrastruktūrą mm, ir panašiai. Manome, kad mūsų visuomenė neišvengiamai juda link švaresnių technologijų ir mes turime jas remti visomis įmanomomis priemonėmis. Pirmininkė, man atrodo, kad į mano klausimą visiškai neatsakyta. Mano klausimas buvo štai koks Fiatas naudoja konkrečiame modelyje, kuris um, naudomas ir Vokietijoje, tam tikrą uh, emisijų kontrolės sistemą, kuri turi būti moduliuojama po 22 minučių E, saugumo sumetimais. Mes žinome, kad kiti automobilių gamintojai naudoja kitokias technologijas, kurių moduliuoti nereikia. Jos tiesiog mm, gali toliau veikti taip pat. Ir taip yra ribojamas e, išmetamų teršalų kiekis. Kodėl leidžiama kažkuriai e, kompanijai, Fiat ir kuriai kitai, Kodėl leidžiama naudoti tokias technologijas, kurios e, turi būti moduliuojamas po tam tikro laiko, jeigu rinkoje yra tokia technologija, kuri nesunkiai gali mm, padėti pasiekti tų pačių tikslų. Ir tai nėra vien tik konkurencijos klausimas. Mes turime aplinkosaugos teisės aktus ir um, visi konkuruojantys subjektai turi laikytis tam tikrų ribų. Tai kodėl yra daromos išimtis, kai rinkoje yra tokių alternatyvų, uh, kuriomis gali būti naudojamasi. Galbūt galėtumėte atsakyti šį konkretų klausimą. Aš pabandysiu. Atsiprašau, jeigu neatsakiau iš karto visų klausimą. Turime galvoti, ką daro Fiatas ir kiti automobilių gamintojai ir ar E, jie laikosi dabartinių standartų. Ir Fiat, ir kiti automobilių gamintojai Europoje ir kitose pasaulio šalyse, tai, ką jie daro, yra daroma laikantis dabar galiojančių standartų. Mes kalbame apie gamintoje veikianti Italijoje. Mes, aišku, norime, kad jis toliau sėkmingai veiktų. Mums svarbiausia užtikrinti, kad gamintojai laikosi galiojančių taisyklių. Ačiū, dabar suteiksiu žodį e, frakcijų atstovams. E, ponas Karins, e, jums žodis pirmasis. Labadiena, ponas Karins, dar šiemet nesimatėme iki šiol, taigi su naujaisiais metais jūs. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu pratesti mūsų pranešėjų pasisakymą. Ir užduosiu paprastą klausimą ministrui. Thank you. Kaip Jūs manote, kodėl Jūs esate čia? Ar kodėl buvo įsteigtas šis komitetas? Kodėl Jūs esate čia? Na, be to, kad mes Jūs čia pakvietėme, bet kaip Jūs manote, kodėl mes Jūs čia pakvietėme? Na, jeigu nemandagiai galėčiau atsakyti, tai Na, perskaičiau jūsų komiteto darbo atvarkę. Ir ten buvo numatytas e, susitikimas su manimi. Bet e, madagiai atsakysiu, kad e, jau įvyko viena klausimų atsakymų sesija, vieni klausimai ir liko neatsakytų klausimų ir todėl aš esu čia. Ar yra kitų priežasčių? Mm, aš pasisakysiu, kodėl mano nuomonė jūs esate čia. Šis komitetas buvo įsteigtas kad tirtų problemą, tą problemą, kad e, yra didžiulis skirtumas tarp to, kokias, kokius teršalų kiekius nurodo gamintojai ir um, kokie yra realūs, e, kokios, koks realus kiekis. Ir mes turime galvoti apie visus gamintojus taip pat ir tuos, kurie veikia Italijoje. Ir kas labiausiai neramina, tai man atrodo, kad jūs sakote, e, štai ką padarė Volkswagen. Žiūrėkit, visus apgavo, pažeidė, atsakym, e, pažeidė įstatymus, bet e, atrodo, kad jūs sakote, kad Fiatas um, yra geriečiai, Italijos vyriausybė um, su jais dirba. Uh, prietaisų moduliavimas po 22 minučių nėra neteisėtas ir aš niekaip nesuprantu, kokia jūsų pozicija. Mes bandom dabar išsiaiškinti ir vyriausybės vaidmenį, užtikrinant Europinių teisės aktų įgyvendinimą. O tie teisės aktai yra labai aiškus. Dizelinių automobilių pramonė netitinka mm, reikalavimų, įskaitant ir Italijos gamintojus, nors ne vien Italijos gamintojus. Tai mano klausimas apie tai, koks Italijos vyriausybės vaidmuo užtikrinančios direktyvos įgyvendinimą. Ar jūs manote, kad jūs laikotės tų standartų, kurie buvo numatyti, laikantis e, teisės aktų tikslų, teisės aktų dvasios, ar vis dėlto yra kažkokių problemų Italijos e, vyriausybė įgyvendinant e, teisės aktus, tokius, kokie dabar egzistuoja? Na, Jūs e, mane neteisingai pacitavote. Italijos vyriausybė nedirba su Fiatu. Aš tikrai taip nesakiau. Tai yra jūsų nuomonė. Taigi, aš norėčiau, kad e, būtų teisingai cituojama. Jeigu jūs išsakėte savo nuomonę, tai viskas tvarkoja, bet e, tai tikrai ne tai, ką aš sakiau. Dabar dėl tų testų, kurie buvo atlikti Mums e, nekyla jokių abejonių dėl to, kad taisyklių buvo laikomasi. Jeigu jūs norite mm, savo išvadas padaryti dėl taisyklių, aš nežinau, ar jūs esate, ar tai būtų jūsų kompetencija. Ačiū. Jeigu taisyklių buvo laikomasi, tai kodėl e, emisijos e, didesnės nei turėtų būti. Yra procedūros, kurios e, aiškiai apibrieštos Iš pradžių buvo testuojama tik laboratorijose, o dabar testuojama ir realiomis vairavimo sąlygomis. Ir negalima tikėtis, kad abiejų testų rezultatai bus visiškai e, vienodi. Uh, Mes e, tvirtiname naujas taisyklės ir jos tvirtinamas būtent dėl to, kad yra toks netitikimas. Bet praeitie, kol nebuvo patvirtintos naujos taisyklės, ar buvo kažkokių ženklų, kad Italijos vyriausybė ar iš komisijos, ar iš nepriklausomų šaltinių, ar iš jūsų pačių pastebėjimų apie oro kokybę Europos miestuose, Ar Italijos vyriausybė uždavė savo klausimą, ar emisijų lygis toks, koks turėtų būti? Nes dabar, man atrodo, kad jūs sakote, iš principo taisyklių buvo laikomasi. Jų vykdymas buvo užtikrintas, bet realiai mes žinome, kad NOX emisijos buvo žymiai e, aukštesnio lygio nei normaliomis važiavimo sąlygomis. Tai ar Jūs žinote, kodėl taip atsitiko. Ir aš nekalbu apie neteisėtai naudojimus prietaisus, aš kalbu apie bendrą problemą, bendrą tendenciją. Na, jeigu kalbame apie bendrą problemą, ir tai kiek buvo laikomasi taisyklių Yra iš tiesų konkrečios taisyklės rinkų dalyviams. kurios galioja ir yra technologinė pažanga. Iki šiol nebuvo įvairių testavimo būdų, buvo naudojami tik laboratorijų testai. Bet e, e, jungtinis tyrimų centras komisijos, jeigu neklysiu, 2004-aisiais jau atliko testą, kuris parodė, kad yra neatitikimo tarp e, matavimų laboratorijose ir matavimo realiomis vairavimo sąlygomis. Tai jau tada mes matėme, kad yra netitikimas. Tai kodėl jūs sakote, kad dabar tik tai paaiškėjo? Aš nesakiau, kad tik dabar tai paaiškėjo. Aš tik pasakiau, kad mokslas ir technologijos e, dabar e, pateikia mums naujų priemonių, kurios e, leidžia didinti veiksmingumą. Aš esu tikras, kad tai, ką jūs sakote, yra tiesa. Prieš 12 ar 13 metų galbūt taip pat jau buvo aiškus tie skirtumai Tad mūsų priimamos taisyklės turi atitikti technologijų pažangą. Ačiū, uh, minister, for uh, coming today. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū <laughs> ministrė už suteiktą man žodį. Norėčiau pakomentuoti tai, ką mes šiandien išgirdom ir uh, įvertinti viską iš kon platesnėme kontekste. Pirmiausia, supraskime, ne tik Fiatas ir e, ne tik Volkswagenas čia nusidėjo e, Mes e, turime išsiaiškinę daug abejotinų įpročių ir tokiose gamyklose kaip Renault, Opelis ir panašiai. Audi netgi reikia išsiaiškinti, kas yra negerai visoje sistemoje. Kitas dalykas buvo išsiaiškinta, kad iš reguliavimo tas prietaisas buvo e, atrastas Junktinės Amerikos valstijose, o ne Europos Sąjungoje. Ir čia mes pradam galvoti, ar iš tiesų ES apskritai tą buvo įmanoma nustatyti, o gal yra tiesiog nepakankamai aišku, kas yra tas e, išreguliavimo prietaisas. Trūksta to apibrėžimo. E, kita priežastis, kodėl mes jūs pasikvietėm ir jūs maloniai sutikote atvykti, yra bandyti išsiaiškinti, kas vyksta negerai valstybių narių lygmenių. Akivaizdu, kad atsakomybė yra paskirstyta tarp Europos agentūrų ir valstybių narių agentūrų. Ir uh, tas paskirstimas greičiausiai prisidėjo prie atsiradusių problemų. Man labai patiko jūsų komentaras apie tai, ką kitos e, tipo tvirtinimo e, agentūros sakė apie 22 minučių moduliavimą, kai yra išjungiama vieną ar kitą. E, apie tai nuomonės yra išreiškę Olandijos, Vokietijos, Prancūzijos agentūros ir jos visos pasakė, kad po 22 minučių išjungus uh, tą um, variklio moduliavimo sistemą, jau išreguliuojama sistema. Posso modificare la mia opinione rispetto a un quarto d'ora fa. L'ho già espresso nella mia relazione. Aš manau, kad reikėtų laikytis tos pačios pozicijos, e, kurią aš įvardinau prieš 15 minučių. Atsakau jūsų kolegai. Atsakiau tada jūsų kolegai. Mes visi žinom 22 minučių e, sistemą, kuri veikia valstybėse, kurias jūs minėjote. Įdomu yra tai, kad 22 minutės e, prilyksta sukčiavimo testui. Dėl tos priežasties mes tą ir vertiname taip abejingai. Aš suprantu, kad jūs. <laughs> Suprantame, kad jūs atsakymo, jūs atsakymo negalite keisti pagal. <laughs> tai kam atsakote. Bet e, visai neseniai, prieš kelias minutės jūs sakėt, kad e, jeigu nebus po 22 minučių išjungta, tai variklis gali sugesti. Bet, e, kaži, ar atnešim naudos visuomenė, jeigu po 22 minučių ta netinkama technologija turės būti pakeista. Dabar matom, kad Europoje kasdienėme vartojime 22 minučių E, tas principas dingo. Staiga variklio technologijos pasikeitė. Kas čia per principai taikomi? Beh, intanto lo valuto un fatto positivo. Eh, Man atrodo, kad gerai, jog būtent praktinių technologijų išbandymų mm, metu Fiatas išsiaiškino, kas vyksta ir dabar mes e, sukūrėme mechanizmą, kuris leidžia įsikišti. Ir dabar naujos priimtos nuostatos leis sumažinti žalą visuomeniai. Labai turbūt pozityvus mąstymas yra Jeigu sakote, kad viskas yra tik tai techniniai pokyčiai, ekspertizė ir pažanga einant į priekį. Aš e, manau, kad e, ciniškai e, buvo vertinamas tas 22 minučių išaiškinimas ir dėl to po to buvo tiesiog pakalibruoti šiek tiek varikliai. Uh, Ar jūs gavote kokių įrodymų, kad ta 22 minučių atkarpa yra reikalinga ir kas tuos įrodymus pateikė? Ar gamintojai, ar kažkokios vyriausybės agentūros? Kas leido jums priimti tokį sprendimą, kad būtent po 22 minučių galima išjungti tas taršą mažinančias technologijas? Techniškai e, buvo gamintojų turbūt sakoma, kad tai yra būtina, bet ar iš tiesų toks sprendimas yra teisingas, ar užtenka e, techninių įrodymų? Jokių būdų ne. Nelabai aš suprantu tada. Tai jūs sakot ne? Kad neturite tokių įrodymų? Ne, jūs pateikėt labai tikslų klausimą. Klausėte, ar mes nustatėme ribas susitarę su Fietu. Tarsi mes būtumėm vienintelė įmonė Aš e, taip supratau ir aš atsakiau tai, ką aš girdėjau. Aš neprašau, kad jūs apibrieštumėt ribas, bet aš norėčiau sužinoti, kas yra iš tikrųjų būtina, kad apsaugotumėt variklį. O gal jūs tiesiog pasikliaujate gamintojų nuomonę, kai jie sako, kad reikia to ir to, kad variklis būtų nesugadintas. Ho capito, mi, mi, mi perdoni se ho... Se... Aš e, supratau, atsiprašau. Prieš tai turbūt negerai e, išgirdau, ką jūs sakėte. Gerai, kad performuluotume, dabar aš jūs geriau suprantu. Ne, Italijos vyriausybė Fiato gamykla jokių obligacijų ir akcijų neturi. Kitas dalykas, Italijos vyriausybės atlikti ciklo testai buvo vykdomi nepriklausomų ministerijos struktūrų. Todėl testo rezultatai yra visiškai e, objektyvūs ir nepriklausomi. Eksperimentus atliko struktūra, kuri e, turi tokios patirties. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Pone Nanšinį, norėčiau perėti prie kitos temos. NEDC testas. Jūs savo atsakymuose raštu labai aiškiai pasakėte, kad Italijos vyriausybė mano, jog jūs neleidžiate taikyti jokių kitų testų, tik tai NEDC. Dėl to susidaro E, labai keistas, tarsi užburtas raštas, egzist, ratas. Egzistuoja NDC testas, yra įmonių, kurios gali sukurti strategijas leidžiančias tų testų rezultatus pakeisti. Tačiau pagal jūsų atsakymus jūs neturite teisės tikrinti, ar nėra kokiu nors triuku taikoma, kad to testo rezultatai būtų sukompromituoti. Kitas dalykas Kai kurie iš reguliavimo prietais yra aiškiai apibriešti kaip nelegalūs. Todėl kokia yra Italijos vyriausybės strategija, išsiaiškinant nelegalią praktiką, e, kuri nėra, kuri neįeina į NEDC testus. I test, cui fa riferimento lei, NDC, e sono gli unici test di omologazione. Testai, kuriuos mes atliekame, yra vien tik NRC. E Ir tai yra daroma bandant tipo patvirtinimą vesti. Tačiau mes supažinkime, kad e, atsiveria nauja veikimo galimybė, sukurtos naujos technologijos. Ir mes galime pakeisti dabar realiai egzistuojančius rezultatus. Ir apie tai būtent mes ir kalbėjome. Taip kaip yra dabar. Tipo tvirtinimo testas yra vienintelis, kurį mes taikome. Bet, kaip jau buvo pasakyta, e, ir tipo tvirtinimo sistemoje pažangos yra padaryta. Būtent patys bandymai e, pagerinti yra e, pakeistas ciklas ir įvestas skirtingų pakeitimų, kad galutinis rezultatas nebūtų pakeistas. Ir e, žinoma, e, jokių tai patvirtinimo nuostatų nereikia keisti. Mes čia kalbam apie legalius e, metodus. Suprantame, kad sistema galėjo būti patobulinta pagal tai, kokia ji buvo, bet pagal dabartinės nuostatas mes turėjome taikyti egzistuojančias tipo tvirtinimo sistemas. Visi puikiai žino, kad e, testų vykdymo kiekviena sekundė yra vertinta. NDC, e kiekvienas e, proceso elementas yra labai detaliai apibrieštas. Todėl automobilio gamintojas tiksliai žino, kas atsitiks, kas vyks. Taigi, jeigu bus sukurtas E, išreguliavimo prietaisas, kad testo rezultatai būtų iškreipti, tai tą bus galima padaryti per kitokius, bet ne per NDC e testą. Ir valstybės narės juridiškai privalėjo patikrinti, ar nebuvo naudojami automobilio gamintojų nelegalus prietaisai. Todėl klausimas būtų toks, kaip Italijos vyriausybė tą padarė. Man susidaro įspūdis, įsivaizduokim, kad iš Milano į Romą eina greitkelis. Jūs kaip vairuotojas žinote, kad tik vienoje vietoje greitis yra tikrinamas, kai važiuojate greitkeliu į, greitkeliu į Milaną. Ar iš Milano išvažiuojat? Ar jūs įsivaizduojat, kad per visą likusią atstumą visi vairuotojai laikysis greičio apribojimo? Ne, nes jie visi žino, kad niekas jų daugiau netikrins. Būtent apie tai čia mes ir kalbame. Labai detaliai yra aprašytas tipo tvirtinimo testas O visais kitais atvejais e, automobilių gamintojai žino, kad jokios kontrolės nėra, jokio tikrinimo nebus, jokių atitikimų, jokių reikalavimų laikymosi kontrolės nebus. Aš įsivaizduoju, kad pas jūs e, greič, greitis yra matuojamas ne tik įvažiuojant į greitkelį, bet kaip jūs e, tą patį principą pritaikote ir tipo tvirtinimo testuose, kaip išvengite to užburto rato. Puikus klausimas. Prieš kelias minutės kolegos prisiminė, kad problemos e, išaiškėjo ne Europoje, o kitur. Todėl e, kontrolės e, jos testinumo klausimas siekiantis E, garantuoti teisingą naudojimą, e, turi būti vykdomas per žymiai ilgesnį etapą, ne tik tarp Milano ir Romos, kaip jūs sakėte. E, mes patys apie tai esam galvoję, mes patys tą klausimą, klausimą bandom atsakyti. Ir manau, kad be abejonės, tam, kad tokio pobūdžio problemą išspręstume, turime elgtis pagal sinergi, sinergiškai, reikia būtų priimtas sprendimas ir būtų padarytos išvadas. Ir aš užsirašiau kaip kalbėtoja. Vieną dalyką norėčiau jūs sužinoti, kas man iki šiol yra neaišku. Ir tai pratėsi Gerbrandi klausimą. Italijos e, transporto ministerija sako, kad egzistuoja tipo tvirtinimo nuostatos, nepaisant to, kad automobilių emisijų principai labai skiriasi ir testai, kurie yra vykdomi laboratorijoje ant kelio, duoda labai skirtingų rezultatų. Ir vykdydami NEDC testus mes e, matavome, matuojame automobilius vairuojant 60 km per valandą, o ne 120 km per valandą. 1030 sekundžių, tai yra 17 minučių. yra e, tas, ta trukmė, po kurios galėtumėm išjungti e, blokavimo prietaisus, bet e, kalbama yra ir apie ilgesnį laikotarpį, apie, 7, apie 22 minučių. Kaip jūs galite paaiškinti, kad uh, išjungti prietaisą galima po 22 minučių, jeigu testas, kaip yra aiškiai apibriešta, tai trunka 17 minučių? Il tema che lei ha posto riguarda la strada, non il banco. Sul banco i test. Šis klausimas e, yra apie vairavimą keliuose, ar ne? Ne, ne laboratorijoje. Testai laboratorijose yra atliekami labai aiškiai, sąlygos yra tiksliai apibrieštos, bet padėtis gerokai skiriasi, kai testuojame automobilius ant kelio. E, supraskime, kad yra apibriešti svarbiausi faktoriai, pagal kuriuos e, yra e, nustatomi tipo tvirtinimo rezultatai. Jeigu testas būtų aiškiai apibrieštas, tai nereikėtų visokiausių e, nukrypimų. Ko jūs tikitės iš Europos teisės aktų? Jūs sakote, kad reikia, kad mes atliktume realius e, plus e, laboratorinius testus Bet jau dabar man atrodo, kad yra nemažai problemų tame testavime. Ko jūs norėtumėt iš uh, e, ES pusės ir kokias rekomendacijas pateiktumėt Italijos valdžiai uh, priimant naujus teisės aktus? Do. Pone pirmininkė, aš labai atsiprašau, bet aš nelabai supratau, ką jūs norėjot pasakyti. Sakot, kad jau yra problemų? Kokių problemų? Je vous ai posé la question comment, le, comment ça se fait qu'un 10... Aš klausiau, kaip gali būti, kad e, nustatytos 22 minutės, o testas trunka 17 minučių, tai kaip jūs galit e, kalbėti, kad reikia 22 minučių, čia man atrodo yra problema. O kitas klausimas, kurį aš prijungiau, ko jūs tikitės? Mes irgi esam parlamento nariai, mes kuriam teisę, kariam teisės aktus. Ko jūs iš mūsų norėtumėt? pageidautumėt, kad išvengtumėm to, ką turime dabar? Kokių reikia Europos teisės aktų? Ir aš ypač norėčiau, kad į antrąjį klausimą atsakytumėt. Bet čia spėtėm intentų. Taigi, tikimės, kad naujoji testavimo realiomis varavimo sąlygomis sistema bus tobulesnė už dabar taikoma, nes pagal ją bus atsižvelgiama į įvairias vairavimo sąlygas, pažiūrėjau, vairavimą ir važiavimą įkalnėje, nuokalnėje, mieste, už miesto ribų. Taigi mes sudarysime ir apriepsime daug sudėtingesnės vairavimo sąlygas ir visą pusiškiau tą padarysime. Taip pat e, nauja sistema yra susijęjama su tam tikromis e, teisėkros iniciatyvomis, priemonėmis nacionaliniu mastu. Todėl bus ne tik griežčiau kontroliuojami transporto priemonių gamintojų veiksmai, tačiau taip pat uh, bus įmamas atitinkamų priemonių siekiant uh, užtikrinti geresnį oro kokybę, labiau apsaugoti gyventojų sveikatą ir šią linkmę turėtų būti nukreipti teisėkuros sprendimai. Kalbant dar apie techninio pabudžio aspektus, noriu paminėti vieną dalyką. Europos komisija galėtų numatyti, kada RDE testavimo sistema turėtų būti taikoma varikliams, kurie jau dabar naudojami atitinkamame dabar važinėčiuose automobiliuose tam, kad gyvenimus atitinkamus veiksmus situacija lyginant su dabartinė padėtimi pagerėtų. Pos dėl Rijo transporto ministras 15 metų, 14 metų spalį pasakė maždaug taip, visi Volkswagen automobiliai bus atšaukti Italijoje. 650 tūkstančių e, tokių automobilių buvo parduoti ir jų tipai patvirtinti Italijoje. Ministras tokį pažadą paskelbė, dabar kila klausimas, kaip uh, šis pažadas bus įgyvendimas, nes čia kalba eina ne tik apie Volkswagen automobilius, tačiau taip pat apie Fiat, kitų gamintojų, kurie netitinka galiančių reikalavimų automobilius ir kenkia žmonių sveikatai. Komet ponas Del Rio minėjo prieš kelias mėnesius tos 500-600 tūkstančių transporto priemonių. Dabar jų tokių galbūt jau yra 700 tūkstančių Volkswagen automobilių. Tas skaičius e, tik dar labiau padidėjo. Ir Volkswagenas pats turėtų juos atšaukti. Ta noriu pabrėžti. Negaliu dabar šiandien jums pateikti visapusiškai tikslių skaičių, tačiau, kaip žinome, Italijoje naudojamų Volkswagen automobilių savininkai šiuo metu yra gavę maždaug 200 tūkstančių pranešimų apie atšaukimą, tačiau iš viso Tokių automobilių yra 700 tūkstančių, kiek žinome, atšaukti iki šiol buvo tik tai 200 tūkstančių. Tai pirmas, dėl pirmo skaičiaus esu pakankamai tikras, antrai dar reikėtų patikrinti. Trečia. Tarpusavio santykiai mūsų su Vokietijos transporto priemonių federalinė testavimo tarnyba. E, taip pat ir dėl mūsų kalties e, nebuvo labai sklandus. Kilus skandalui buvo bandoma išsiaiškinti, kokiu mastu yra įmanoma vykdyti bendradarbiavimą su Vokietijos kolegomis. Tačiau dėja Vokietijos tipo patvirtinimo institucija Delsi priimti sprendimus. Aš nežinau, ar bendraudami su kitų šalių tipo patvirtinimo institucijomis jos taip pat e, Vokietijos tarnyba e, minėta elgėsi atitinkamai. Tačiau norėtųsi tikėti, kad bendraujant su kitų šalių tipo patvirtinimo institucijomis vokiečiai kolegos elgėsi šiek tiek kitaip. Mes norime atlikti papildomas, papildomas patikras, todėl kad norime būti tikri, kad viskas yra sutvarkyta ir bus sutvarkyta. Ačiū, dabar steiksiu žodį kolegijai Evy. Ačiū, pana pirmininkė. Labą dieną, gerbiamas viceministrė. Noriu užduoti Jums štai tokį klausimą. Ar Žinote, kiek techninės patikros tarnybų yra pavaldžios jūsų ministerijai ir testuoja Italijoje naudojamos uh, automobilius ir tas priemas. 12 atrodo tokių yra atsakymas. Aš tokių mačiau 13 jų veikia ir privačiame sektorėje. Per pastarąjį klausimą ponas daktaras Orarijo Taigi, kad e, tipo patvirtinimo bandymus atlieka taip pat ir Fiato e, atitinkama techninė tarnyba dėl to, kad kitokių galimybių nėra, tačiau tai neturėtų būti suvokiama kaip pasiteisinimas nesinaudoti kitomis galiojančiomis struktūromis atliekant atitinkamus tipo patvirtinimo bandymus. Nelabai supratau jūsų paskutinio klausimo paskutinis klausimo dalis. Aš norėjau pasakyti, kad jeigu Fiato automobiliai buvo bandomi Fiato laboratorijose atliekant jūsų ministerijos paskelbtą tyrimą, turint omenyje, kad yra kitų laboratorijų turinčių ISO sertifikatus, tai daktaras Orarijos savo laiku teigia, kad tokių laboratorijų nebuvo tuo metu. Tiems bandymams atlikto tarpu tokių laboratorijų Italijoje yra 13. Atsakymas neturiu jokio pagrindo abejoti pono Orarijo teiginiais. Gerai, pasižymėsiu tokį jūsų atsakymą. Dabar e, grįžkime prie jūsų atsakymą į mūsų raštų užduotus klausimus. Dėl uh, azoto oksidų taršos matavimo esant apšilusiam automobilių varikliui. NOx tarša visose automobiliuose buvo numatyta, nustatyta didesnė, kuomet buvo testuojami apšylę varikliai palyginti su tuo metu, kai jie dar nebuvo apšylę 2016 Liepos mėnesio ministerijos ataskaitoje parašyta, kad e, tik vienas nefiat gamintojo modelis, e, vieno nefiato gamintojo modelio tarša buvo didesnė nei nustatyta. Tačiau visi e, Fiato modeliai, visų Fiato modelių azotoksidų tarša dvigubai viršio nustatytas normas. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl tokie skirtumai atsirado, iš kur. Viceministras paprašymės atsakyti šį klausimą. Visų testuotų transporto priemonių tarša buvo didesnė nei nustatyta, tačiau tai nereiškia jokio sukčiavimo, nes e, tipo patvirtinimo ciklo metu e, yra testuojamas neapšylęs variklis, po to jam apšylus atsiranda kitų papildomų faktorių, padidėja tarša ir tai susijęs su atitinkamu variklio apsaugos priemonių ir strategijų taikymu. Dėl jų tam tikromis aplinkybėmis yra moduliuojami išderinimo prietaisai ir pasiekiami kitokie e, bandymų rezultatai nei tomis sąlygomis, kuomet sistema veikia visapusiškai. Ir būtent e, tuo galima paaiškinti tuos rezultatų skirtumus. E, Tos skirtumus galima konstatuoti visose šalise nepriklausomai nuo testuojamų transporto priemonių, ar čia yra naudojamos kokios nors uždraustos sistemos ar priemonės. Ne, mūsų atsakymas yra ne. Jūs minėjote žodį neteisėtas, nelegalus. Manau, kad jūs Turbūt norėjote pasakyti atvirkščiai negu pasakėte, sako komiteto narė. Šiuo aš vis tiek nesuprantu, kodėl Italijos kompetentingos tarnybos nusprendė išbandyti tik 14 transporto priemonių, palyginti su tomis testavimo apimtimis, kuris, kurios buvo vykdomos kitose šalise, pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje buvo atlikti bandymai ir testai su daug didesniu skaičiumi transporto priemonių. Ar testavimo metodika buvo taikoma skirtinga e, Fiato e, ir e, kitų gamintojų modeliams. Tai verčia abejoti testavimo rezultatais. Manau, kad jeigu tie trūkumai ir toliau nebus pašalinami, tai iš tiesų bus labai sudėtinga priimti atitinkamus sprendimus dėl e, išderinimo prietaisų. Ar galėtumėte pakomentuoti? Tikrai neturiu kartoti to, ką jūs jau pasakėte. Aš tik tai noriu atkreipti dėmesį vieną dalyką. Mums akivaizdu, kad tais atvejais, kuomet skirtumai taršos buvo nežymus, juos vis tiek reikia pašalinti net ir e, nepaisant to, kad jie nebuvo dideli. Dabar suteiksiu žodį. Ajalai Sender. Neprašy žodžio, na nieko baisaus. Pone. Kis kolega gali kalbėti daug ilgiau, nes jūs du kartus paprašė žodį. Ačiū, pana pirmininkė. Jūs e, jau užbėgot e, mano vienam klausimui už akių, taigi galiu trumpiau pakalbėti. Pirmiausiai norėjau pasidalinti su jumis štai kokiamis mintimis, ponė ministrė. Taip pat noriu pasisveikinti ir su jūsų ekspertais, kuriuos atsivedė kartu, kurie lankėsi mūsų ankstesnėse posėdžiuose ir kuriuos šiaip gerai pažįstu jau keletą metų. nepriklausomai nuo to, kokie teisės aktai yra tvirtinami vidaus rinkos komitetuose ar kitose komitetuose, dažnai viena ar kita partija jums prieštarauja, dabar mes diskutuojame dėl tipo patvirtinimo. Reglamentavimo teisės aktų priklausomai nuo to, kokiuose šalise veikia, kokie gamintojai ta pozicija skiriasi. Neseniai buvo daugiausiai skiriama dėmesio Seatui ir Fiatui, tačiau noriu kolegams iš Nyderlandų pasakyti, kad Fiato koncernas savo mokesčius būtent Nyderlanduose moka. Čia aš noriu vis tik tai užduoti savo klausimą, ponė viceministrė. Kokiu veiksmu ketina imtis Italijos valstybė ir vyriausybė, kad būtų sukurta nepriklausoma kontrolės institucija ES mastu, tam, kad būtų išsklaidyti atitinkami įtarimai apie tai, kad, kad kiekvienoje šalyje veikiančios tipo patvirtinimo institucijos, kontrolės institucijos gina savo gamintojus. Tai vokiečiai gina Volkswageną, prancūzai Renault, italai Fiatą. Būtų galbūt neblogai, kad ES lygių e, skirtingos tipo patvirtinimo institucijos tarpusavį labiau derintų veiksmus tam, kad e, nutrūktų tie istoriniai tarpusavio ryšiai, saitai tarp gamintojų ir valstybių narių. Nebūtų galima teikti, kad dėl istorinių tradicinių priežasčių valstybės gina savo gamintus. Ačiū, ponė Dantė. Būtinybė įsteigti tokio pobūdžio <clears throat> instituciją, kuri būtų atsakinga už uh, veiksmų derinimo, neturime jokios abejonės, kad tai yra būtina. Kol kas negaliu pasakyti, kokio pobūdžio e, arba kokios formos, kokios struktūros ta institucija turėtų būti, ar tai turėtų būti nauja agentūra ar kažkas kito. Manau, kad Europos parlamento kompetitingi komitetai galėtų apie tai diskutuoti, galėčiau jums asmenį savo nuomonę išsakyti, tačiau nenoriu užbėgti įvykiams už akių, tačiau kad reikia tokios koordinuojančios institucijos, manau, yra e, tikrai dėmesio vertas pasiūlymas. Ačiū, norėjom užduoti dar vieną klausimą. Volkswagen koncernas per praėjusias, praė, prieš kelias dienas susitarė su JAV institucijomis ir vyriausybė susitarimo vertė siekia 4,5 3 milijardus jav dolerių kompensacijos e, automobilių transporto priemonių savininkams, jav piliečiams. Noriu paklausti, ar kažko panašaus būtų galima tikėtis ir iš Italijos vyriausybės pusės, ar Italijos vyriausybė mano, kad tokios iniciatyvos yra prasmingos, siekiant kompensuoti, atlyginti padarytą žalą ir taip pat e, atlyginti žalą ne tik padarytą visuomenį, tačiau taip pat ir automobilių savininkams, kurie įsigijo transporto priemonę, neatitinkančią uh, nustatytų reikalavimų ir parametrų. Asmeniškai aš manau, kad e, toks pasiūlymas e, yra teisėtas ir sąžiningas. Reikėtų vartotojams atlyginti kažkokią formą patirtą žalą, tačiau, kaip žinote, teisės aktai valstybės narės ir įstatymai skiriasi e, nuo JAV įstatymų. Todėl nežinau, reikėtų pasitelkti vartotojų teisų apsaugos įstatymus, bent jau siekiant užkirsti kelią, kad tokie įvykiai nepasikartotų. Italijoje nėra numatyta galimybė teikti kolektyvinius ieškinius tokiais atvejais. Tas procesas, kurį dabar vykdo Veronos e, prokuratura, šiuo metu jam yra teikiama pirmenybė ir manau, kad tas pasirinktas teisinis klausimų nagrinėjimo kelias yra pats tinkamiausias. Pirmininkė, jūs, ponė, dar norėtumėte užduoti klausimą? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Sinaudodama progą kad dar liko laiko, noriu užduoti dar vieną pilną klausimą viceministrui. Vienas iš mūsų svarbiausių tikslų yra pagerinti oro kokybę, tam mes ir pasitelkime visas minėtas priemonės, kad pagerėtų oro kokybė. Šiame komitete posėdžiaujant e, mums kila klausimas, kokiu priemoniu būtų galima imtis tam, kad įspręstume problemas, kurias kelia dabar mūsų gatvėmis važinėjantis automobiliai. Žinome, kad gal pradės galioti nauji teisės aktai, užtruks dar pakankamai ilgai, kol mes jų galiojimo rezultatus tiesiogiai pajusime, kol tiksliau, kol pagerės oro kokybė. Norėčiau užduoti klausimą susijusiu su dizeliniu automobiliu e, smulkių dalelių arba suodžių filtrais. Jose yra sulaikomos kietosios dalelės, tokiu būdu užkirtant kelią kenkti šioms dalelėms e, žmonių sveikatai. Galbūt žinote, kad viena Italijos įmonė sukūrė metodiką, kaip e, pašalinti kietasis dalelės dar prieš sudeginant dizelinį kūrą. Ir galbūt čia būtų galima išvelgti tam tikrų interesų konfliktus vienu iš didžiausių dizelinių automobilių filtrų kietųjų dalelių gamintojų pirėlį jeigu jūs e, mus kaltinate čia tam tikrais interesų konfliktais, tai aš e, su tuo tikrai nenoriu sutikti dėl kažkokių interesų konfliktų su Pirėlį koncernu. Aš nekalbėjau apie įmonės Pirėlį ir transporto ministerijos tam tikrus interesų konfliktus, mes tik tai konstatuojame, kad ministerija iki šiol nesutiko patvirtinti tam tikro produkto tipo, nepasint to, kad jis rinkoje jau yra kurį laiką ir buvo išbandytas. Aš tikrai negaliu komentuoti nieko dėl interesų konflikto. Vienintelis dalykas, kurį galiu pasakyti, yra tai, kad neegzistuoja jokių interesų konfliktų tarp uh, mano ministerijos Pirelį ir Jukič gamintojo ir turite tikrai tikėti mano žodžiais. Jūs e, naudojate čia tokias formuluotės, kurios ne tik įžeidžia mane kaip asmenį, tačiau gali pritraukti jums ir baudžiamą atsakomybę. Guliais man pirmininkė Norėčiau pabrėžti štai ką. Negalima tokių teiginių skelbti parlamentinio tyrimo komitete be jokių padarinių. Taigi aš raginu dabar labai aiškiai e, komiteto pirmininkė iš jūsų pareikalauti šios teiginius atsiimti. Galbūt ponas Gerarija norėtų papildyti kadangi jis e, daug labiau rūpinasi ir yra susipažinęs su tokio pobūdžio sistemo licenzijavimu leidimu naudoti, tačiau kiek aš žinau, kad ta sistema dar nėra tokia pažagi, kad būtų galima ją leisti naudoti. Pirmininkė. Taigi, e, ponė viceministrė, nenukrypkime nuo diskusijos temų. Mūsų komitės tikrai nori jūs užsipulti jokiais būdais. Mes norime, kad būtų išgirsti atsakymai užduoti į klausimus, kuriuos užduoda kolegos. Dabar dar ponia Ajala Senders noriu užduoti jums trumpą klausimuką. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat e, užduoti klausimą. Šiame e, komitete Ispanijoje Volkswagenas paskelbė savo informaciją, e, savo raštą tiems, kas įsigijo automobilius kurie buvo susiję su tuo skandalu ir automobiliai gali būti e, pakeičiami. Ar Italijoje, noriu paklausti, taip pat e, yra sudaryta tokia galimybė vartotojams, ar galima nemokamai pakeisti automobilį? Ir dar, žinoma, kad Volkswageno istorija e, akcentavo gal tą klausimą, kokių automobilių mes e, norėtume ateityje, elektrinių automobilių ar panašiai. Aš e, labai gerai, labai daug apie Fiat produkciją nežinau, nežinau ar Fiat e, renkasi sutelkti dėmesį į elektrinius automobilius ar į kitokias švarias technologijas. Bet aišku, kalbant apie elektrinius automobilius, svarbu galvoti, iš kur elektros energija ir kaip ji gaminama. Ir tai, aišku, susiję ir su žiedinės ekonomikos klausimu. Ačiū už Jūsų klausimus. Kai dėl Volkswagen ir Vokietijos tipo patvirtinimo e, institucijų negaliu pasakyti, kad mes labai sėkmingai su jais bendradarbiaujame. Anksčiau kalbėjau apie tipo patvirtinimo institucijas Vokietijoje. E, šios institucijos nesilaikė numatytų bendradarbiavimo su Italija terminų. O kai dėl jūsų antro klausimo, dėl elektrinių automobilių. Neseniai Italijos parlamente patvirtintame e, stabilumo įstatymė numatytos e, geresnės biudžeto nuostatos. Ypač 18 e, ir 19 metams. Ir yra numatyti veiksmai dviem frontais. Pirmiausia, numatyta didinti elektrinių automobilių pakrovimo stočių skaičių. Ir mm, antras veiksmas - finansavimas e, viešajam transportui, ypač dideliuose miestuose. E, viešasis transportas turėtų taip pat pereiti nuo benzino prie elektrinių e, priemonių. Kai dėl privačiam sektoriui skirtų mūsų planų. mes e, numatome, kad ir privatiems automobiliams taip pat turėtų būti įsteigta pakankamai pakrovimo stočių. Pernai patvirtinti teisės aktai, kurie numato veiksmus artimiausiams trejiems metams. Taigi laikotarpiai iki 2019. Ačiū, aš turiu porą klausimų. Uh, Mūsų pranešėjai savo pranešimo projekte daro išvadą, kad kai kurios e, valstybės, Prancūzija, Italija, Ispanija, mm, nekarta atidėjo RDN testų taikymą ir taikė e, lengvesnės taisyklės. Ir e, tai taip pat yra numatyta mm, tra transporto priemonių e, komitete ir kitose darbo grupėse. Taigi, aišku, kad e, visas procesas e, truko per ilgai. Ar galėtumėte mums paaiškinti, kodėl Italija stabdo šį procesą? Jūs kalbate apie tai, kad Italija vėliau patvirtino tinkamas taisyklės. Na, kai prasideda dėrybos, kažkokiu klausimu visi užima palankiausią poziciją. Galima prisiminti ir 1815 vienos kongresą ir kaip ten Italija ir Prancūzija aiškinosi santykius. Šiuo atveju taip pat mes pradėjome nuo 3.0 e, e, koficiento, tokia mūsų pirminė pozicija. E, ir galiausiai mes įsipareigojame pasiekti 1.4. Taigi reikia mūsų poziciją vertinti, galbūt um, atsižvelgianti platesnį kontekstą. Tokia buvo mūsų startinė pozicija dėrybose, bet svarbiausias turbūt bus galutinis rezultatas. Tiesiog uh, mes praradome labai daug laiko, kalbant apie visą procesą. Ir labai gaila, kad e, Italija ir kai kurios kitos valstybės narės e, procedūrą e, užvilkino, kai tuo tarpu reikia mums skubių priemonių. Ir dar vienas mano klausimas labai paprastas. Amerikiečiai dabar atlieka penkis testus Ir jie atlieka taip pat testus kurie nėra pristatomi gamintojams, jie nėra paaiškinti, jie nėra žinomi iš anksto. Tai yra paprastas klausimas. Šyrit vienas iš mano kolegų šį klausimą uždavė mm, ministro iš Slovakijos. Ar jūs būtumėte pasirengę mm, pasisakyti už tai, kad tokie testai būtų atliekami Europoje? Kodėlgi ne? Gerai. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Mūsų kalbėtojų sąrašas išsemtas, taigi gerbėmieji greitai baigėme klausimus. Norėčiau padėkoti Jums, ponas viceministrė. Ačiū už tai, kad dalyvavote ir priminsiu, kad mūsų kitas posėdis vyks e, sausio 24 dieną, 3 valandą. Jeigu dar kiltų jums kažkokių klausimų, kurių dabar neuždavėte, galite iki sausio 19 dienos juos atsiųsti elektroniniu paštu. Tie klausimai, aišku, bus raštu suformuoluoti labai tiksliai ir e, sulauksite atsakymų. Taigi kitas mūsų posėdis sausio 24 dieną po pietų, nes rytinė sesija buvo e, panaikinta, anuliuota kur turėjo dalyvauti Audi atstovai, jie negalės atvykti jie sutiko atsakyti į klausimus raštu. Taigi, jeigu jūs turėtumėte mm, klausimų, galite juos taip pat atsiųsti iki sausio 18 dienos. Taigi mes susitiksime visi sausio 24 dieną, 3 val. po pietų. E, primenu, kad rytinė sesija atšaukta. Ačiū visiems už dalyvavimą. E, pirmininkė maloniai dėkoja vertėms. Ačiū sekretoriatui už tai, kad e, padėjo man pirmą kartą pirmininkauti šiam komitetui ir su visais atsisveikinu.